Allora, cari colleghi, eh, anche se siamo non ancora completi. Mielos kolegės, mėly kolegos, džiaugiuosi, kad visi susirinkote į posėdį. Gal yra kolegų, kurie nespėjo ateiti. Dabar panorėčiau paprašyti visiems atsistoti ir pagerbti Smolensko aukas tylos minutės. Minutę. Žinote, kad 96 žmonės ten neteko gyvybės, tarp jų ir Lenkijos prezidentas, jo sutoktinė, Lenkijos parlamento nariai ir kiti svarbus pilietinės visuomenės ir viešojo gyvenimo asmenys. Kartu su lėktuvo įgula noriu paprašyti pagerbti žuvusiuosius tylos minutę, taip išreiškint mūsų paramą artimiesiams. Grazie, possiamo sederci. Ačiū ah, labai. Il nostro lavoro di oggi prevede uno scambio. Ačiū labai. Šiandien numatytas keitimasis nuomonėmis su daktaru Oskaru Fernandesu Taranko. Jis yra Junktinių tautų generalinio sekretorijos asistentas politikos klausimais vyks keitimasis nuomonėmis, kuris surinktas kartu su vystimosi komitetu. Noriu pasveikinti poną Dievą, kuris yra pirmininko pavaduotojas. Jis kartu su manimi pirmininkaus posėdžiai. Noriu padėkoti visiems, noriu padėkoti daktarui Dievai už parodytą susidomėjimą užsienio reikalų delegacijos, delegacijos vizitu Generalinėje asamblėjoje. Taip pat noriu Jums priminti, kad e, pirmininko pavaduotojas Taranko 2009 metų kovo mėnesį buvo paskirtas į šias aukštas pareigas. Ir nors jis atrodo labai jaunatviškai, tačiau Jungtinėse tautose jis dirba jau 25 metus, taigi yra labai patyręs žmogus. Pono Fernandeso Taranko vizitas mums yra puikia galimybė susipažinti su uh, jo darbu, siekiant sustiprinti bendradarbiavimą su jungtinėmis tautomis ir Europos parlamento komitetais. Aš norėčiau suteikti žodį pranešėjui. Džiaugiuosi, kad mums teko garbė jį išklausyti. Galbūt 10-15 minučių suteiksime žodį svečiui, Tada vyks keitimasis nuomonėmis, pažiūrėsime, kiek parlamento narių nori užduoti klausimus ir tada paskirstysime kalbėjimo laiką atsižvelgiant į tai. Prašau, žodis Jums. And, uh... Pone pirmininkė, ponios ir ponai, Norėčiau pradėti dėkodamas užsienio reikalų komitetui ir Europos parlamentui ir um, šio komiteto pirmininkui Gabrieliai Arbentini už kvietimą ir už galimybę pas, pakalbėti apie ES ir jungtinių tautų partnerystę ir bendradarbiavimą, kuris jau trunka keletą metų. Aš pirmą kartą, eidamas šias pareigas, lankausi parlamente. Aš dirbau Junktinių tautų sekretarijate, buvau paskirtas koordinatoriumi Tanzanijoje. Mes e, dirbome Tanzanijoje, o mūsų mm, darbą ten labai paremė Europos Sąjunga. Jis skyrė ir finansinę paramą, pritarant šiam parlamentui. Taigi ši parama mums buvo labai svarbi, jungtinėms tautoms labai svarbi. Nesigilindamas į mm, jungtinių tautų reformavimo ypatumus, Manau, kad e, komisija ir parlamentas e, dabar e, prieimus Lisabono sutartį taip pat turi priimti tam tikrus iššūkius. Reikia permastyti, kaip integruoti jungtinių tautų 16 agentūrų veiklą. Reikia, kad E, būtų pasirinktas e, bendras e, požiūris teikiant humanitarinę pagalbą. Mums pavyko parengti unikalias finansavimo formulės, naudojantis patikos fondais ir įvairių agentūrų fondais. Taip pat pavyko suderinti šių fondų veiklą su Tanzanijos vyriausybės požiūriu. Mes stengiamės stiprinti normatyvinius jungtinių tautų darbo aspektus, rengiame bendrasias strateginės programas, remiamės programiniu požiūriu, taip pat ketiname parengti visų agentūrų koordinavimo e, centrą, taip pat kuriame naujus komunikacijos mechanizmus ir numatome um, paskirti jungtinių tautų koordinatorių, kuris e, būtų atsakingas už visų agentūrų veiklas. Veikla, atsiprašau, ne tik um, Tanzanijoje, tačiau ir Vietname, Mozambike ir kitose e, šalyse. Man ypatingai džiugu kreiptis į Jūs, nes Europos e, Sąjunga teikdama finansavimą vaidina ypatingą uh, vaidmenį jungtinėse tautose. Taip pat paremia jungtinių tautų reformos idėją. Jungtinėms tautoms labai svarbi ES parama ir viena iš svarbiausių minčių yra, kad mes taip pat tikimės, kad ES sugebės reformuotis, išlikdama labai aktyvi ir remianti ir jungtinių tautų reformavimo pastangas. Mes sekame, kaip vyksta reformos Europos Sąjungai ir mes e, tikimės, kad gausime ir toliau visą, remiamą, visą paramą iš Europos Sąjungos, kurios mums reikia. Uh, Aš e, iš tiesų turėjau kalbėti apie konfliktų prevenciją, tarpininkavimą ar taikos kūrimo komisijos e, būsimą peržiūrą. Mm, kalbėsiu gilindamasis į šios klausimus, tačiau pirmiausia turiu pasakyti, kad buvo daug kalbama apie tarpininkavimo svarbą siekiant um, užtikrinti konfliktų prevenciją, diplomatiją. Uh, Taip pat užtikrinti, kad jungtinių tautų generalinis sekretorius būtų daug veiksmingesnis konfliktų prevencijos rytyje. Daug diskutuojama apie taikos kūrimo e, kainą. 1050 e, tūkstančių mėlynųjų šalmų dabar yra išsiųsti į vieną valstybę ir tai yra daugiau žmonių nei įsiusta į visas valstybės per keletą metų. Ypač Šiais metais, rengdami savo ataskaitą, mes akcentuosime, kokios išlaidos tenka tarptautiniai bendruomeniai, um, stiprinant taikos kūrimo pastangas. Noriu pabrėžti, kad labai svarbus yra prevenciniai veiksmai, ankstyvas įsikišimas. Taip pat e, svarbi, svarbus ir taikos kūrimo komisijos vaidmuo. Europos e, komisija taip pat prisideda prie šios priemonės e, kūrimo. Tai yra labai svarbus instrumentas taikos kūrimo srityje. Pirmiausia, turime nutarti, kaip mes šią komisiją integruosime į esamus ramščius, kaip bus suderinta humanitarinė pagalba, e, vystimosi aspektai, intervenciniai aspektai e, su taikos ir saugumo e, darbo atverkę. Kaip jūs žinote, daug kas yra labai e, sudėtinga, yra tendencija fragmentuotis, e, daug kas galbūt duplikuojasi, atsiranda kompetencija. Tačiau pirmiausia, reikalingi vieningi koordinuoti veiksmai, reikalinga suvokti lyderių atsakomybę. Politinių reikalų departamento svarbiausia užduotis yra e, pereiti nuo politinių analizių ir rekomendacijų ir prie darbų perdavimo kitam skyriui ir tinkamai teikti informaciją generaliniam sekretoriui, taip užtikrinant tarpininkavimo vaidmenį. Labai svarbi yra ir e, rinkimų stebėjimo misija ir parama rinkimams, kad rinkimai vyktų sklandžiai, kad būtų atliktas politinis vertinimas. Mes turime pasirašę e, partnerystę su UNDP stengiamės užtikrinti, kad rinkimai vyktų profesionaliai ir veiksmingai. Taip pat noriu tarti keletą žodžių apie tarp institucinius e, mainus. Yra sukurta nauja priemonė, tai yra tarpininkavimo paramos skyrius. Šį skyrių sudaro svarbus e, ekspertai. Ir ši priemonė turėtų supaprastinti politinių sprendimų prieimimo mechanizmą, taip pat paskatinti sektorinės reformas, konstitucinės reformas. Šis skyrius teikia į mm, žinias apie taikos kūrimo metodologiją, tarpininkavimą. Uh, Mums svarbu, kad ekspertų teikiamomis žiniomis e, būtų naudojamasi ne tik jungtinėse tautose, um, ADPD, saugumo taryboje, e, tačiau šis skyrius dirba remdamas visą sistemą. Jis teikia informaciją ir mūsų e, koordinatoriams. Galbūt Ir jums bus įdomu sužinoti, kaip mes kuriame e, regioninių organizacijų um, koordinavimo galimybės ir kaip mes užtikriname, kad um, būtų tinkamai įgyvendinti diplomatijos aspektai. Turiu pasakyti, kad um, ES ir jungtinių tautų partnerystė mums yra naudinga. Pirmiausia, aišku, mes sulaukėme iš jūsų e, paramos, mes dalyjamės ekspertų žiniomis. Tuo tarpu jungtinės tautos remia ES pastangas e, kurti tarpininkavimo skyrių politinių reikalų skyrius jungtinėse tautose turėtų būti sustiprintas. Mes taip pat bendradarbiavame su regioninėmis organizacijomis - Afrikos sąjunga ASEAN, EBPO ir daugelis taikos ir saugumo iššūkų negali būti priimti tik jungtinių tautų pastangomis. Regioninių organizacijų indėlis taip pat yra labai svarbus. Šios e, organizacijos leidžia imtis e, veiksmingesnių veiksmų. Aišku, jungtinės tautos e, kalba labai svariu balsu, mūsų vertybės e, yra panašios kaip jūsų ir mes galime bendradarbiauti kartu labai veiksmingai. Mūsų koncepcija, ypač Tanzanijoje, e, yra bendrai suderinta. Ir mes dabar norime dalyvauti ir programų kūrimo ir finansinės paramos teikimo procese. Mes norime, kad sprendimus priimtų ne tik Tanzanijos vyriausybė ir donorės, tačiau ir Tanzanijos parlamento nariai. Mes jautėmės, jautėme, kad tas dalyvavimo aspektas, tas galėjimo kalbėti savo balsu aspektas yra svarbus ir mūsų pačių kaip organizacijos vidaus reformai. Taigi mm, mes taip pat kreipiamės į Jūs kaip į parlamento narius ir noriu pasakyti, kad mums taip pat yra svarbi Jūsų nuomonė ir Jūsų balsas, nes tik tokiu būdu mums pavyks bendradarbiauti daug veiksmingiau. Uh, Jungtinėms tautoms um, svarbiausia užduotis yra integracija įvairių ramščių, tinkamas koordinavimas, specialių uh, darbo grupių steigimas. Daug kas įvyko e, vykdant jungtinių tautų reformą ir labai svarbu suformuoti tinkamas um, darbo grupės, Ir čia vėlgi e, partnerystė su ES mums yra labai svarbi. Daugiau nei 40 procentų viso jungtinių tautų biudžeto sudaro šio parlamento patvirtinta parama jungtinėms tautoms. Taigi jūsų balsas lemia ne tik humanitarinės pagalbos teikimą, tačiau ir taikos bei saugumo stiprinimo galimybės. Matau, kad mano laikas baigėsi, todėl apibendrinamas noriu pasakyti, kad mes išvelgėme Lisabonos iššūkius, nes jos yra susijusios ir su jungtinių e, tautų reforma. Mes e, dabar norime sustiprinti bendradarbiavimą ir generalinis sekretorius parengė šią ataskaitą, kurioje atsispindi labai svarbus e, ir veiksmingas e, bendradarbiavimas tarp jungtinių tautų ir ES. Noriu padėkoti Jums už Jūsų veiklą, už Jūsų aktyvumą. E, noriu pabrėžti, kad tokiu būdu mes galime geriau užtikrinti taikos ir saugumo kūrimą. Ačiū ponui Oskar Fernandės Taranko. kartu su kolega Deiva nusprendėme, kad pasiskirstysim. Pirmininkavimo užduotis jis vadovaus diskusijom, tad jam ir užleidžiu pirmininko kėdę iki posėdžių pabaigos. Dėkoju. Dėkoju ponui Oskarui Fernandės Teranko už atvykimą į posėdį. Manau, kad mes esame puikus partneriai. Mes dalyvavome Junktinių tautų generalinės asamblėjos posėdėje, kai jo e, komisija buvo įkurta. Kofi Ananas tuo metu suvaidino reikšmingą vaidmenį kartu su ponu Pink. Jų dėka buvo įkurta struktūra, ta komisija tuo metu, sakykime, ir gimė. Tai yra labai rimta taikos kūrimo institucija. Man džiugu, kad mūsų parlamente yra rengiamas pranešimas šiuo klausimu būtent e, dėl e, keitimasis nuomonėmis dėl konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo ir taikos komisijos peržiūros. Dabar turėčiau suteikti žodį savo kolegoms. Pana Munizer Urkiza. Poniai. Munizer Urkiza. Dėkoju, ponė pirmininkė. Džiugu, vėl jūs čia matyti, ponė Oskar Fernandės Taranko, mes matėmės New York'e, dabar vėl džiugu jūs matyti. Turiu jums keletą klausimų. Pirmiausia, bendradarbiavimas tarp jungtinių tautų organizacijos ir ES, kalbant apie konfliktų prevenciją ir taikos įtvirtinimą. Tai yra jūsų kompetencijos ryties klausimai, tai taip pat yra taikos kūrimo komisijos kompetencijos rytis. ES aktyviai dirba, kurdama, e, stengiamas įtvirtinti taiką. 9-11 metais buvo nutėta tam tikras biudžetas šiems tikslams įgyvendinti. Man kilo toks klausimas, kokiu mechanizmu remdamės jūs bendradarbiaujate su ES? ir ką reikėtų daryti, su nuomonė, kad atsirastų daugiau bendradarbiavimo tarp ES ir mūsų minėtos komisijos. Galbūt galima naudotis ir kitais mechanizmais, jau lab, kad tikslai, man regis, mūsų ir jūsų yra tie patys. Ir dar, norėčiau sužinoti štai ką. Pagal jums tenkančią kompetenciją jūs e, nagrinėjote vakarų Saharos konflikto klausimą. Tai yra seniai šaldytas konfliktas, seniai nagrinėjimas klausimas, kuriame vis nėra sprendimo. Man atrodo, jungtinėms tautoms tai yra rūpimas klausimas ir prie šios temos jungtinės tautos grįž. Bus Minorso misija pratesta, regisi. Galbūt Kristoferis Ros bus nusiustas į vietą po šio vizito regione. Mes norėtume šiek tiek daugiau informacijos apie tai. Ar jūs turite kažkokių minčių susijusių su to, kokiam perspektyvom remiantis galėtume numatyti išeimą iš šios situacijos, šios situacijos pasikeitimą. Dėkui. Ispaniškai ir angliškai, kaip atsakinėti, klausė kalbėtojas. Gal kiniškai ne, gal kiniškai ne, dar ne dabar. Kai dėl taikos kūrimo komisijos ir egzistuojančių priemonių. Egzistuoja tam tikras fondas, taikos kūrimo fondas. Būtent šis fondas ir atlieka tą svarbų darbą, yra taikos kūrimo katalizatorius tam tikras. D mes turėdami tą fondą galime veikti labiau politinių lygmenių po konfliktinėse zonose. Kaip žinia, tos komisijos vertinimas vyksta kaip tik dabar. Airijos vyriausybė ir Pietų Afrikos vyriausybės kaip tik atlieka šį vertinimą, bus žiūrima, kas vyko per pastaruosius penkerius metus, kaip efektyviai buvo dirbama, kaip e, gerai buvo dirbama, kokia buvo to darbo pridėtinė vertė sukurta. Manau, kad Europos parlamentas ir kitos institucijos turi gebėti gauti informaciją. Ir tuomet e, tos organizacijos turi žinoti, kur mes galime teikti paramą, kiek mes galime prisimti įsipareigojimų, kad kartu vietose galėtume dėti bendras pastangas sprendžiant konfliktus. Yra labai svarbu užtikrinti, kad ta veikla, kuri yra vykdoma taikos kūrimo komisijos, e, yra atliekama koordinatorių dirbančių vietose dėka. Ir, to, ir iš to išplaukia, kad jų gebėjimus reikėtų stiprinti. Galbūt nereikėtų kurti papildomų koordinavimo pajėgų ar kažkokių priemonių ar struktūrų. Tiesiog reikėtų sustiprinti tai, kas jau egzistuoja. Taigi, vakarų Sakaro minint, norėčiau pasakyti, kad tas pastangas, kurie jie deda dabar, reikėtų išplėsti ir generaliniam sekretoriui būtų galima netrukus pateikti ataskaitą apie tai, ką mes sužinojome, ką mes supratome. Dabar vyksta konsultacijos ir tiesiog manyčiau, kad konsultacijos turi vykti ir man dar kol kas per anksti būtų komentuoti šiuos aspektus, kuriuos jūs paminėjote. Ponas Kirilau, e, regis norėjo kalbėti. Ne, regis ne. Ignacijos Salafranka prašė žodžių ir regis, ką tik išėjo, ar ne? Sí, gracias, señor presidente. La verdad. Kolega Salafranka. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš turiu kitų įsipareigojimų ir turėčiau eiti. Tiesiog būtų negražu užduoti klausimą, o kai bus pateiktas atsakymas, išeiti. Būtent dėl to prašiau, kad man būtų suteikta galimybė klausti anksčiau. Kartu su Lega Lamsdorfu mes e, laikėmės New York'e lapkričio mėnesį. Norėčiau paklausti, kaip vyksta bendradarbiavimas jungtinių tautų organizacijos ir Europos parlamento. Europos Sąjunga e, skiria lėšas jungtinių tautų ir atskirų jos agentūrų veikimui, kaip vyksta bendradarbiavimas. Mane taip padomina vakarų Saharos klausimas. Kito mūsų sesijos e, posėdžių metu yra nuspręsta šį klausimą kelti. Bus kalbam apie žmogaus teisės vakarų Saharoje. Ašgi norėčiau sužinoti, ką mano apie žmogaus teisų padėtį vakarų Saharoje mūsų svečias. Mes girdėjome, kad kai kurie e, Saharos, vakarų Saharos žmonės buvo paskelbę bado streiką. Žinome, kad e, tai turėjo ir tragiškų pasiekmių. Ir dar vienas toks tikslesnis klausimas. Ponas Fernandės galės atsakyti ir ne į tą klausimą, nes klausimas yra delikatus. Aš kaip Europos parlamento narys norėčiau paklausti štai ko. Kokį įspūdį sudarė tas faktas, kad ponas Mišel, mūsų kolega, buvęs ministras, koleg, buvęs atsakingas už pagalbą, nebuvo pasiūlytas kandidatu į dabar laisvą postą. Kaip, kaip buvo įvertinta pono Mišel kandidatūra? Norėčiau užgirsti atsakymą šį klausimą. Na, dabar negalėčiau dėl vakarų Saharos kalbėti ir ką nors komentuoti, kadangi tai yra tas klausimas, kuris yra ypatingos svarbos. Jis yra iš tiesų labai delikatus. Svarbu išsiaiškinti, koks vaidmuo tenka kiekvienai suinteresuotai šaliai. Taip pat savo vaidmenį turi suvaidinti žmogiškasis aspektas – Mes stebime įvykius vykstančius ten ir jie bus atspindėti pranešime. Neseniai dirbu šiuose pareigose. Turiu tam tikros patirties rengiant pranešimus, tačiau vakarų Sakara nepriklausė mano kompetencijos ryčiai. Aš dirbau su artimaisiais rytais. Norėčiau pasakyti, kad tarybai teikiamų pranešimų nauda yra svarbi, labai svarbu pateikti tuos komentarus. Tad dabar jums leidus nekalbėsiu apie tą pranešimą, kuris bus netrukus pateiktas ir kuris bus labai svarbus. E, manau, kad kolegos iš Europos parlamento mane supras. Na, o kai dėl pasirinkimo renkant jungtinių tautų tarybos narius tai tų rinkimų pobūdis yra, kaip žinia, toks, kad labai aktyviai dalyvauja atskiros valstybės šiame procese. Ir procedūros pradedamos ir tas rinkimų vajus prasideda keletą mėnesių dar iki rinkimų. Yra visai lė faktorių, kurie suveikia, renkant dabartinį pirmininką. Ir tai atspindi tam tikras pozicijas, tam tikrų šalių grupių pozicijas. Jos norėjo pasinaudoti tam tikrų atstovavimų, kurį apima, kurį, kurį atspindi dabartinio prezidento kandidatūrą. Dėkui. Ačiū labai Jums už klausimą ir atsakymą. Dabar ponai grafai Lamsdorfui žodis. E. Ačiū labai. Pirmiausia, noriu padėkoti už jūsų puikią apžvalgą, buvo labai malonu jūsų klausyti. E, buvo malonu e, klausyti jūsų, nes mes taip pat patiriame reformas, dabar kuriame išorės e, veiksmų tarnybą. Ir turiu tik pasakyti, kad jūsų mintys apie krizių, konfliktų prevencija galėtų tapti postumiu ir stimulu mūsų diskusijoms. Galbūt kolegos galėtų pamastyti, ar civiliniai ir kariniai aspektai turėtų būti suderinti, jo labiau, kad e, taikos ir saugumo aspektai turėtų dėrėti kartu ir tai turėtų būti išorės veiksmų tarnybos kompetencija. Um, Jūs išreiškite tam tikrą optimizmą, kalbėdamas apie taikos palaikymo finansavimą ir tenkiančias išlaidas. Kalbėjote apie um, išlaidas tenkančias uh, konfliktų prevencijai. Ar optimizmas uh, jūsų yra susijęs su tuo, kad jūs dabar manote, kad uh, DPA priemoniai skiriamas e, finansavimas turėtų padidėti. Dabar mes kalbame apie naujas e, koncepcijas ir noriu paklausti, ar jūsų optimizmas susijęs su to, kad um, tikimasi tam tikrų pokyčių jungtinėse tautose dėl Tanzanijos ir um, Afrikos. Jūs minėjote, kad konstitucinių reformų galių pasidalymo ekspertai taip pat yra jūsų komandos e, dalis. Po rinkimų Kenijoje DPA priemonė buvo teikiama pagalba šiai šaliai ir Kibaki ir Odinga E, bent jau mūsų akimis e, nebuvo vieningi. E, vien, Kenijoje situacija nebuvo gera, tuo tarpu Zimbabvėje um, vėlgi situacija kitokia. Turėtume kalbėti apie pono Mugabio ir pono Cvangirai pajėgas. Norėčiau jūsų paklausti, ar mes e, turėtume pamastyti apie naują galimą galių pasidalymą, galbūt reikalingos e, naujos idėjos, kad um, sugebėtume kontroliuoti situaciją po rinkimų um, ir išvengtume tokių smurto protrukių po rinkimų, kaip pavyzdžiui um, Kenijoje ir galbūt užbėgtume už akių konfliktams Tanzanijoje. Ačiū labai, man malonu, kad uždavėte šį klausimą. Manau, kad kalbant apie jungtį jungtinės tautas e, ir reformas ir nuoseklumą ir nenuoseklumą. Tai yra tas sudėtingas finansavimo mechanizmas. Ir Šis mechanizmas at, apima ir humanitarnės pagalbos teikėjus ir vyriausybės. Labai įdomu tai, kad politinis skyrius formuodamas savo biudžetą remiasi labai sudėtingų mechanizmų. Jei saugumo taryba prieima tam tikrą sprendimą, tai tas sprendimas tampa privalomu. Kalbant apie DPA priemonę, ji turi perėti įvairius um, skyrius ir aišku, tai yra labai svarbu, tačiau biudžeto mechanizmas šiuo atveju um, neatitinka uh, paties tikslo. Dabar yra uh, sukurt skirta 14 naujų pozicijų ir mes norime, kad būtų daug veiksmingiau teikiama ekspertizė. Mes siekiame, kad šie žmonės gebėtų teikti informaciją greitai apie taikos kūrimo operacijas Norime, kad būtų sukurta aktyvi tarpininkavimo priemonė ir ją kuriant svarbus ir finansavimas. Tik finansavimas suteikia reikiamą lankstumą ir skyrius, tik esant reikiamam finansavimui, gali veikti. Aišku, kartais neužtenka pagrindinio biudžeto, reikia papildomo biudžeto, aš į smulkmenas, tačiau turiu pasakyti, kad um, tų, to specialaus biudžeto skyrimas e, leidžia mums e, veikti greitai, ypač kai yra didelis poreikis ne tik e, jungtinių tautų valstybių, tač, iš jungtinių val, tautų valstybių pusės, tačiau ir iš regioninių vyriausybių pusės. Kartais e, tuo pačiu metu konfliktas apima keletą valstybių ir jungtinės tautos intensyviai bendradarbiauja su regioninėmis organizacijomis. Aš, aišku, nenoriu plėstis, tačiau turiu pasakyti, kad e, mes e, rengėme išteklių telkimo dokumentą ir manęs e, nestebina tai, kad na, tai nėra įprastas būdas, tačiau mums pirmiausia reikalinga ekspertų nuomonė. Ir, aišku, turime į šį procesą įtraukti ir regioninės organizacijas. Kalbant apie galių pasidalymą, jūs esate visiškai teisus. Pirmiausia, aišku, siekiame prevencinių būdų užkirsti konflikto atsiradimas, siekiame stabilizuoti situaciją ir Kenijos ir Zimbabvės atvejai tai parodo. Tai parodo, kad jungtinių tautų kartu um, tikslas yra ne tik veikti vietoje, jungtinės tautos uh, taip pat vykdo labai svarbias misijas, kuriuose aktyviai dalyvauja ir pačios konfliktų paliestos valstybės bei regioninės organizacijos turime permastyti mechanizmą, pagal kurį galime įsiterpti į taikos dėrybų procesą. Galbūt galėtume renkti e, bendrus mokymus, e, bendrą pajėgų panaudojimą. Turėtume kalbėti ir apie galimą ekspertų bendradarbiavimą. Tik tokiu būdu mums pavyks dirbti veiksmingiau, nes aišku, poreikis tam yra. Ir pagaliau paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas yra darbas su UNDP ir e, krizių prevencijos biuru. Šis biuras e, taip pat veikia po krizių, mes e, stengiamės bendradarbiauti su šiuo uh, E, biuru ir taikos patarėjų įtraukimas į šį procesą yra naujas aspektas. Mes stengiamės užtikrinti socialinę socialinį um, sanglaudą, norime, kad politiniuose procesuose dalyvautų kuo daugiau veikėjų. Mes ieškome naujų formulių, siekiame naujų formuluočių. Ir Aišku, galėčiau kalbėti daug e, nuosekliau, kalbėti apie finansinius aspektus, tačiau nesiplėsiu. Dėkuoju Jums už klausimą. Dėkuoju už konkrečius klausimus. Pone Kretų nori klausti. Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti mūsų svečiu už atvykimą į posėdį. Aš e, buvau delegacijos narė pernai, man taip pat džiugu jūs vėl matyti čia. Kiek aš žinau, artimieji rytai buvo taip pat jūsų kompetencijos rytis. Tad mano klausimas būtų toks. Esant tokiai padėčiai, ką gali padaryti jungtinės tautos šios sunkiaus situacijos kontekste, nes aš suprantu, kad tarpininkavimas nėra lengvas. Problema yra pasitikėjimo praradimas tarp abiejų darybų pusės, tarp Izraelio ir Palestinos. Ir vystimosi požiūrių. Kaip žinote, ES teikia didžiausią paramą regionui, tačiau e, tai yra ne tik tame regione ES didžiausia paramos teikėjai, taip pat ir, ar, taip pat ir Haitis ES paramą gauna. Ar yra kokių nors pastangų koordinuoti pastangas, tas pastangas, kurias deda jungtinės tautos ir ES, nes vykdomos įvairios programos, teikiamos lėšos, E, daug paramos gavėjų ir ar daroma kas nors, kad ta parama pasiektų maksimumą žmonių. Kas kaip pastangos yra koordinuojamos. Dėkuoju už atsakymą. Atsakymas dėkuoju. Man taip pat malonu jūs vėl matyti. Manau, kad labai yra svarbu komunikuoti ir džiaugu, kad Europos parlamento nariais tam skiria tokį dėmesį. Mes skiriame taip pat didžiulį dėmesį komunikavimui. Mums įdomu, e, kokiu jūs klausimu turite, kaip galime jums atsakyti. Ir mes kur, ta, daugeliu klausimų sutarėme. Mums svarbu aiškintis ir rasti būdų, kaip pagerinti mūsų bendradarbiavimą ir partnerystę. Kai dėl artimųjų rytų padėties. Vakar ponas Pasko, saugumo tarybos Vienas iš sekretorių parengė naujausią apžvalgą padėties tarybai. Nuo tada, kai generalinis sekretorius lankėsi e, prieš keletą savaičių okupuotose Palestinos teritorijose, e, buvo parengta situacijos apžvalga. Buvo įdomu pamatyti, kad ES vykstant diskusijoms pateikė labai vieningą nuomonę. Pone Ešton tą nuomonę išreiškė. Mes jau matome, kad Lisabono sutartis tikrai veikia, kad politiškai tai yra svarbi priemonė. Ir tai yra svarbu. Svarbu, kad tai paremė ir kvarteto pastangas, dedamas taikos kūrimo linkime šiame regione. Mes matome, kad visos pastangos tampa labiau koordinuotos ir mes matome, kaip ES tampa vis svarbesnė veikėja, remiant tas pastangas, kurios dabar yra dedamos tarpininkaujant šiuose dėrybose. Na, o vietoje vyksta daug dalykų. Jūs žinote, kad situacija yra sudėtinga, kad tai yra susiję su jungtinių tautų um, dedamomis pastangomis finansavimo srityje, kad tebe lieka labai svarbus vakarų kranto klausimas. Uh, E, ministras pirmininkas Fajas dėl e, valstybingumo taip pat turi savo nuomonę. Robertas Surrey taip pat vaidina svarbų vaidmenį, rengdamas, dėdamas koordinavimo pastangas, kad posėdžiai vyktų sklandžiau. Tony Blair ir kiti pareigūnai taip pat e, vaidina labai svarbų vaidmenį. Tačiau svarbiausia yra štai kas. Jungtinės taut, tautos yra e, ta organizacija, kuri dažniausiai e, gina žmogaus teisų klausimus, tiek kalbant apie Palestinos pabėgėlius, tiek kalbant apie e, tai, kaip teikti pagalbą vietoje žmonėms. Junktinės tautos čia dirba didžiulį vaidmenį mes gyventume tas priemonės, kurias patvirtinote jūs ir kurios yra numatytos visoje eilėje priemonių. Taigi mes esame tas, jeigu taip galima sakyti, tas ginklas, kuris padeda kovoti su konfliktais, kuris padeda užtikrinti jų prevenciją. Jungtinės tautos, kaip turi veikti kiekviena šeima, nuosekliai gazos ruožė buvo deramasi dėl to, kad būtų atšauktos kai kurios nausėd, kai kurių nausėdijų kūrimas. Žinoma taip pat, kad ten trūksta intra, infrastruktūros priemonių, dirbama ta linkme, kad jos atsirastų. Kai dėl jungtinių tautų organizacijos vaidmens Haitį ir artimuosiuose rytuose, Turime pasakyti, kad darbas vyksta, dirba įvairios agentūros, stengiamasi užtikrinti saugumą, stengiamasi, kad darbas būtų kuo labiau ir geriau koordinuojamas, stengiamasi taip pat e, atsižvelgti ES pastangas ir jas visokiojo paremti. Tai labai padeda dirbti vietose. Jums leidus norėčiau pridurti šį veitą. Visai neseniai ponia Šeston lankėsi čia, Europos parlamente. Ji pateikė labai gerą pranešimą. Problema yra štai kokia. Yra sunku patikrinti, kaip vystosi situacija gazoje ir kaip tinkamai parama yra panaudojama. Ji taip pat tą pripažino. Jis stengiasi dirbti kuo aktyviau ir teikti mums tą informaciją, kuri prieinama. Ačiū labai, kadangi laikas mus jau pradėjo spausti, noriu paprašyti trijų kolegų užduoti trumpus klausimus, e, paliekant e, ir atsakymams laiko. Ponas Landsbergis. Ne, vis dėlto pirmiausia, ponas Šolcas. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat dalyvavau e, Junktinių tautų delegacijoje New York'e ir džiugu, kad galime keistis nuomonėmis ir čia Bruselėje. Tai labai geras ženklas, rodantis, kad mes gebame tęsti pradėtus darbus ir galbūt šie susitikimai bus dažesni. Kadangi prašėte kalbėti trumpai, noriu pasakyti, kad jūs minėjote, kad uh, E, rengiamas naujas e, požiūris, kuriuo stiprinama prevencinė pusė. Tai yra, jungtinės tautos tenksis, kad konfliktai apskritai neįsipliekstų. Ar jūs e, manate, kad jungtinių tautų biudžeto sudarimo ir finansavimo sistema gali padidinti jūsų gebėjimą dirbti veiksmingiau. Noriu akcentuoti du dalykus. Pirmiausia, gazos klausimą. Gaza, gazoje konfliktai jau tarsi pasibaigė, e, tačiau vis dėlto iššūkiai nesumažėjo. Tačiau, aišku, gali įsiplėksti ir nauji konfliktai. Ko jūs tikitės, kaip europiečiai galėtų perimti didesnę atsakomybę šioje srityje? Antras klausimas. Kaip Jūs vertinate situaciją Kirgistane? Ten vėlgi konfliktas yra pasibaigęs ir e, galima pradėti darbus ten, duodant naujus postumius ar naujas perspektyvas. Ačiū labai, ponas Landsbergis. Ačiū labai, ponė pirmininkė. E, Pone generalinio sekretoriaus asistente, konfliktų prevencija labai susijusi su taikos kūrimu. Ir tai yra labai svarbi uh, užduotis išvengti ginkluotų konfliktų. Žydrųjų šalmų buvimas yra labai svarbi priemonė. Ši priemonė yra labai vengsminga, kai kalbame apie įsenėjusius, išaldytus konfliktus, nes ji padeda sustabdyti karus, padeda neįsiplieksti karams iš naujo. Aš e, noriu priminti situaciją Gruzijoje. Esame pastangų Dbilisyje, kad uh, žydrųjų šalmų komandos būtų nusiųstos į pietų Osetiją ir Abhaziją. Buvo pasiūlymas vis dėlto, e, kad tose vietovėse vėl, ne vėl, o tiesiog ir toliau būtų Rusijos pajėgos. Rusai, aišku, nori išlaikyti savo pozicijas ten. Ir um, nenorima, kad žydrųjų šalmų komandos pakeistų Gruzijos komandas. Ar jūs um, ir jūsų politikos skyrius uh, atpažįsta uh, tam tikrą kaltę ir atsakomybę po to, kai jungtinės tautos atsisakė savo įsikišimo į Gruzijos konfliktą. Ir galbūt e, galite padaryti tam tikras išvadas ateičiai. Ačiū labai ir pagaliau ponas Preda, paskutinis jo klausimas. Dėkui, ponė pirmininkė. sveikinu mūsų svečią atvykus į posėdį. Išklausiau pono Lamsdorfo pasisakymą dėl Afrikos ir Afrikos reikalų. Aš manau, kad yra labai įdomu pažvelgti, kaip vystosi taikos kūrimo procesas, turint omenyje politinę to perspektyvą. Noriu pasakyti štai kokį niuansą. Egzistuoja tokių procesų, kur taikos skūrimo procesas yra toks trapus dalykas, kad krizė gali prasidėti bet kada, ypač kai nepasiekiama ilgus metus jokios politinės pažangos. Manau, kad šiuo požiūriu dramblio kaulo krantas galėtų būti chrestomatinis pavyzdys, kur žadami rinkimai Visiems jie žadami, visų tarptautinių organizacijų atstovams, Europos Sąjungai, jos ekspertams, įvairių tarptautinių organizacijų atstovams ir panašiai. Tačiau jų nėra. O diskusijos turėtų būti štai kokios. Ar reikia nuginkluoti e, tas dabar ginkluotas pajėgas iki rinkimų, dieną prieš tai ir dieną po to. Štai, kuo prisidengiant rinkimų nebūna krizė tęsiasi ir tokio pavudžių krizių gali nutikti daug kur Afrikoje. Tai parodo daugą. Tiesiog norėjau pasakyti, kad turime kalbėti ne tik apie porinkiminį krizių valdymą, valdymą. Tiesiog prieš rinkimus taip pat gali nutikti krizių. Gali tekti kalbėti apie E, tam tikrų grupuočių nuginklavimą. Ir paminėjau pavyzdį, kai dėl tos priežasties rinkimai atidėliojami metų metus. Rinkimų stebėjimo procesas tiek ES, tiek kitoms tarptautinėms organizacijoms tampa sudėtingas ir į tuos pavyzdžius svarbu atsižvelgti. Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį ir galbūt dėkoju taip pat ir už jūsų būsimą komentarą. Ačiū. Thank you, thank you very much. I mean, uh, all extremely... Dėkoju. Klausimas tikrai tikras iššūkis. Tačiau tai rodo, kiek parlamentas domisi šiais klausimais ir kokią svarbą skiria jiems, nes ES tampa vis aktyvesnė, vis labiau įsitraukianti šių klausimų sprendimą. Mums džiugu matyti, kad Mes turime bendrų interesų, turime mm, galimybę kartu ieškoti atsakymų iškylančias krizės. Kai dėl finansavimo dalykų. Norėčiau dar kartą patvirtinti, kad tai yra iššūkis. Iššūkis, kaip mes finansuojame vykstančias operacijas, humanitarinės ir vystimosi operacijas. Ir taip pat svarbu išsiaiškyti, kaip mes finansuojame politinio tarpininkavimo darbą, kaip mes finansuojame tam tikros politinės erdvės kūrimą, kad atsirastų politinis dialogas, kad atsirastų tam tikra politinio dialogo erdvė. Gazoje mes matome, kad aplinkybės yra tikrai labai sunkios. Egzistuoja palestiniečių susiskaldimas tarpusavyje. Ir jungtinėms tautoms sunkiau dėl to juos remti, tačiau mes dirbame vietoje, mūsų žmonės dirba gazoje ir labai svarbu, kad tarptautinė bendruomenė ir toliau palaikytų jungtinių tautų dedamas pastangas. Nes tik tuo būdu mes galėsime tinkamai atlikti mums tenkantį darbą ir paremti gazo žmonės. Kai dėl Kirgistano. Situacija įdomi. Mes turime e, prevencinės diplomatijos centrą, jis dabar yra veikiantis penkiose Centrinės Azijos valstybėse. Dirba labai konkretų darbą ir jis, mes matome, kad tai yra ta zona, kur atsiranda vis naujų įtampų, vis naujų galimų neramumų. E, ir pirmiausia, tai yra susiję su dėrybomis dėl gamtos išteklių tenka dalyvauti ir politinėse darybose ir diskusijose ir ekonominėse, kalbėti apie finansavimą šių struktūrų, šių agentūrų yra labai svarbu, nes labai reikalinga yra tų žmonių, kurie ten dirba kvalifikacija, jų patirtis sprendžiant tuos iššūkius, su kuriais susidurėme. E, Kirgizano klausimams kūruoti generalinis sekretorius paskyrė specialų atstovą. Ponas Kubis anksčiau dirbo tarpininkavimo darbą OECD ir tai yra tas asmuo, kuris e, anksčiau dirbęs EBPO, tai yra sukaupęs didžiulę patirtį, turi daugybę žinių ir jis, sprendžiant šią krizę, atlieka didžiulį darbą. Ši, ši krizė nuolatos liktai kabėjo ore, buvo latentinė tokia, paslėpta, tik dabar pamažu išsiveržianti į paviršių. Ir svarbu kurti visuomenėse krizių prevencijos gebėjimus. Ir tai yra didžiulis iššūkis, tai yra didžiulis darbas. Mes galime dirbti su valstybėmis narėmis, sprendžiančios klausimus, kai dėl Gruzijos. Galėčiau pasakyti, kad jungtinės tautos gali nuveikti tai, ką pagal suteikus įgaliojimus yra patikėjusios valstybės narės, taip pat ir su saugumo taryba. Ką mes galime padaryti, kad palengvintume vykstančius procesus? Manau, dabar vyksta Ženevos dėrybos ir yra numatyti ten tam tikri mechanizmai, mūsų veikla tai riboja. Aš manau, kad gebėjimai, jungtinių tautų gebėjimai labai dažnai yra susiję su valstybių narių dinamika, su ta dinamika, kokią padiktuoja valstybės narės. E, mes žinome, kad UNDP ir kitos, kitos organizacijos, U, U, U, Raudonasis kryžius ir panašiai dalyvauja ten ir uh, yra labai svarbu, kad tų organizacijų atstovų ten yra. Yra ieškoma galimybių, kaip tą konfliktą įspręsi. Jungtinėms tautoms yra veikti suteikta tam tikra erdvė. Būtent ten mes turime kurti tam tikrą pasitikėjimą, tam tikrą legitimumą užsitikrinti savo veiklai. Ir e, būtent nuo šalių priklauso, ką mes galim nuveikti vietoje. Jūs galbūt tai turėjote minti klausdamas. Ir dar vienas dalykas, paskutinis, bet nemažiau svarbus. Tikrai pritariu tam susirūpinimui, kuris buvo išreikštas dėl pažeidžiamų valstybių ir mūsų gebėjimų e, iš anksto įsitraukti rinkimų procesą. Yra tokių, suprantama, įvykių, kad kaip patys rinkimai gali būti krūvinų konfliktų šaltinis. Jeigu tie rinkimai vyksta tada, kaip politinio ryšto trūko normalų rinkimų procesą surenkti. Tai yra vienas iš mūsų darbo aspektų, kuriam skiriama vis daugiau dėmesio. Norėčiau paminėti, kad bendradarbiavimas tarp Europos komisijos ir jungtinių tautų organizacijos vyksta. Mes kūrėme tam tikrą strateginę partnerystę. Kartu sprendžiami techniniai klausimai, politiniai klausimai, stengiamasi stiprinti pilietinę visuomenę, sukurti tam tikrus gebėjimus, kad būtų galima atsisakyti tokių kažkokių vienkartinių veiksmų susijusių, pavyzdžiui, su rinkimais. E, ta problema stengiamasi matyti plačiau, siekiamasi sukurti tam tikrą mechanizmą visuomenės demokratizavimui, kad rinkimai nebūtų kaip vienintelė priemonė konfliktui išspręsti. Čia problemą galbūt būtų galima išspręsti ir kitaip, jau esame matę, pavyzdžiui, kitose pasaulio valstybėse, kogi buvo pasimokyta E, ko pasimokė Europos Sąjunga e, ir, ir mūsų organizacija, o būtent Europos Sąjungos, Afrikos Sąjungos ir mūsų dalyvavimas padeda visiems kartu dirbti, adaptuoti turimas priemonės ir e, įvertinti, kokia yra susiklošiusi padėtis. Na, suprantu, kad Ramblio kaulo kranto atvejs yra labai iškalbingas rodantis, kas yra svarbu. Politinių reikalų departamentas sukūrė subregioninį biurą. Toks biuras buvo įkurtas. Ponas Džinet, specialusis atstovas, gali tuo būdu e, dalyvauti sprendžiant daugelį krizių. Ir čia galėtume paminėti Mauritanijos, Nigerio atvejį, Malio atvejį, E, Gvinėjos Bisavo atvejį, Gvinėjoje, Togo atvejį. Tai taip pat yra susijęs su rinkimais visi tie atvejai. Resursų prireikė nedaug, tačiau buvo veikiama labai aktyviai ir buvo išspręsti tie konfliktai, kurių minint galbūt nerasite dienrašių pirmosiuose puslapiuose. Tačiau tai ir paaiškina, kodėl taip sunku yra tuos resursus sutelkti daug sunkiau, daug lengviau, atsiprašau, spręsti yra tuos konfliktus, kurie jau vyksta visų aktyvumu, o, o investuoti į konfliktų sprendimą, į sprendimą tokių konfliktų, kurie dar nėra tikrai prasidėję, yra žymiai sunkiau priimti sprendimą. Dėkoju už klausimus. Ačiū labai. Aš suteiksiu galimybę dar paklausti kolegijų, o tada pats užduosiu klausimą. Good luck. And... Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums ir palinkėti sėkmės e, Jūsų pareigose. Panas Turkas e, sakė, kad e, Jūs esate iš jo šalies, taigi Jūs esate geras pavyzdys mums. Noriu užduoti klausimą susijusį su vienu karštu regionu, kur taikos kūrimas yra labai sudėtingas, ir likščiau nebuvo sėkmingas. Kalbu apie Sudaną. Dabar ten vyksta rinkimai, nežinau, ar jie vyksta šiandien ar rytoj. Ir panašu, kad jie baigsis e, gan prieštaringais rezultatais. Panašu, kad e, lyderis e, yra prieštaringa asmenybė, yra ir daugiau blogų naujienų iš Sudano, pradedant e, nuo labai nestipraus Doho susitarimo, e, besitęsiančio pilietinio karo Darfūre ir vis dar atviro klausimo, kas nutiks su pietų Sudano referendumu. Noriu užduoti Jums klausimą susijusį su Afrikos sąjungos ir jungtinių tautų bendradarbiavimo. Praeitįje e, ši problema buvo gan jautri ir gal galėtumėte įvertinti galimą scenarijų įvykus rinkimams Sudane. E. Ir pagaliau, jei aš galiu, tiek mm, Kofi Ananas, tiek dabar Bankimūnas e, labai aiškiai akcentavo atsakomybę ginti. Jie kalbėjo apie pilietinę visuomenę, kuri turi padėti šaliai pačiai atsigauti ir ypač tada, kai ji to negali padaryti pati, reikia stengti sustiprinti vienos ar kitos tautos suverenumą, tokiu būdu padedant žmonėms. Taigi tokiu būdu tarsi apsiverčia visa koncepcija, yra mm, naudojamasi dinamiškesnėmis priemonėmis, tokiu būdu įsitraukiant ir patiems į bendrą kūrimą. Prieš trejata metų buvo sukurta koncepcija Kas atsitiko su ta koncepcija? Ar ji buvo naudojama sudėtingose situacijose? Ir ar lyderiai ją pasinaudojo, stengdamiesi tapti labiau suveneriais ir labiau galingais? Ačiū labai. Leiskite pradėti nuo paskutinio klausimo, tada pereisiu prie Sudano. Dėl atsakomybės ginti, manau, kad Generalinėje asamblėjoje dar prieš keletą mėnesių vyko labai e, įdomios diskusijos šią temą. Diskusijoje pirmininkavo mūsų generalinis sekretorius. Uh, Buvo kalbama apie tai, kaip ši koncepcija įgyvendinama, ar ji taikoma selektyviniu būdu, tik tam tikrais atvejais ar ne. Taigi šios diskusijos tarsi galėtų atspindėti ir diskusijas jūsų parlamente ir generalinėje asamblėje ir saugumo taryboje dažnai akcentuojama tai, kad tam tikras priemonės nereikėtų taikyti bendrai, universaliai, jas reikėtų atsirimti, atsirinkti. Manau, kad ši koncepcija yra labai svarbi ir ji sukūrė naują atskaitomybės supratimą. Nes dabar mes suvokiame, kad nėra neklystančių valstybių. Uh, Ši koncepcija apima ir e, politinių lyderių, vyriausybių atsakomybę. E, vyriausybės ir lyderiai privalo jausti atsakomybę prieš e, pilietinę visuomenę, gerbti žmogaus teisės ir suvokti galimas persekiojimo pasiekmes baudimo pasakmes. Jūs tikriausiai žinote, kad ši koncepcija sukėlė daug prieštaringų diskusijų ir aišku, tos diskusijos įvyko tiek generalinėje asamblėje ir mes vis dar turime laiko susipažinti, kaip plėtojosi šios diskusijos. Žinote, kad skirtingų tautų, skirtingų valstybių grupės Vienos pasisakė ypatingai už šią koncepciją, kitos prieštaravo jai, tačiau vis dėlto buvo sutarta, kad šis klausimas yra labai svarbus ir jį reikia ir toliau stebėti. Taigi yra kažkas tokio kaip kolektyvinė sąmonė, kuri e, tokio, tokių diskusijų e, rėmose pasireiškia. Nėra čia mano kolegų iš Afrikos skyriaus, tačiau mano kolega generalinio sekretoriaus buvo paskirtas išnagrinėti Afrikos klausimą. Ir jis buvo paskirtas dirbti Sudane. Jis um, labai aktyviai stengiasi užtikrinti, kad um, saugumas uh, Sudane būtų sustiprintas. Aišku, jūs žinote, kad pietų ir šiaurės uh, Sudano dinamika meta naujus iššūkius. 39 metai ten vyksta konfliktai ir e, Sudane yra daug kartų, kurios niekada nedalyvavo rinkimuose. Politinė santvarka yra labai um, trapi. Ir e, situacija Sudane yra sudėtinga. Tačiau, kaip žinote, e, Sudanas yra ir bendrojo taiko susitarimo šalis. Manau, kad e, šiuo metu ten dirba daugiau kaip 130 e, rinkimų stebėtojų, kurie dokumentuoja situaciją ten ir teikia informaciją apie tai, kaip vyksta rinkimai. Taigi šiai šaliai teko neįlinis e, iššūkis. Ir tiek dalyvavimas rinkimuose, tiek rinkimų rezultatai yra tokie pat nepastovos kaip ir orai Rinkimai buvo nukelti keletą kartų, nes kai prasideda liučių periodas, tai trys ketvirčiai visos teritorijos tiesiog mm, yra neprivažiuojami, neperinami. Taigi daug kas priklauso ir nuo orų. Svarbu tai, kaip e, tartautinė visuomenė ir toliau dalyvaus Sudano konflikte. Ir pagaliau paskutinis svarbus efektas, atsiprašau, aspektas yra referendumas Sudane, kuris bus surinktas po keleto mėnesių. Mums šis klausimas yra labai svarbus ir jis svarbus tiek Sudanui, tiek Afrikos sąjungai. Jūsų mintys apie Europos sąjungą yra labai taiklios. Mes matome, kad ES dalyvauja e, tiek įvairiose um, pajėgose sudane vietoje, bendradarbiauja su regioninėmis organizacijomis, esame labai tamprių ryšių ten. Ir Sudano klausimas tikrai bus labai svarbus visam kontingentui. Labai svarbu, kaip mums pasiseks užtikrinti, kad ši šalis uh, na, sustiprintų savo gebėjimus jungtinės tautos finansiškai rėmė Sudaną ir ES leido skirti finansavimą, nors ir kiek pavėluotai, tačiau tai buvo labai svarbu ir tokiu būdu buvo galima uh, mums labai greitai reaguoti į besikeičiančią situaciją Sudane. Rinkimų stebėjimo misija yra labai svarbi ir aš manau, kad mums pasiseks išmokti daug pamokų iš tos situacijos. Taip pat, aišku, svarbu, kaip įvyks pats referendumas. Ir turiu pasakyti, kad Sudano atveju rinkimai ir referendumas yra susiję dalykai. Čia. Kviečiu kolegą Albertinį grįžti į pirmininko krėslą. Labai ačiū už tą išvadą. Aš galiu Jums tik padėkoti už išsamumą, už tikslumą ir už tai, kad e, siunčiate tokią žinę bendradarbia, dėl bendradarbiavimo. Iš tiesų, su jungtinėmis tautomis ryškėja naujos bendradarbiavimo galimybės. Lisabonos sutartis, kuri ką tik tais buvo patvirtinta, atveria mums naujų perspektyvų ir santykiai su jungtinėmis tautomis čia kaip tik tais yra vieni iš svarbiausių. Mes su e, tokiu asmenių iš jungtinių tautų, kaip jūs dar nesame susitikę ir dabar iš tiesų laikykime šį mūsų susitikimą naujo bendradarbiavimo pradžia.